La seduta è aperta. Buongiorno a tutti. Labai ryto visiems posėdis pradedamas. Pradedu nuo pranešimo. Pone Collins palieka ENF frakciją ir prisijungia prie FDD frakcijos nuo balandžio 17 dienos. Pone Elizabeta Gardini palieka EPP frakciją ir prisijungia prie EKR frakcijos taip pat nuo 19 metų balandžio 17 dienos. Pagal darbo tvarkę dabar periname prie pirmojo šios dienos punkto socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Gijom Balas pranešimas. Dabar žodis pranešėjai keturioms minutėms. Merci, monsieur le, le président. Dėkoju pirmininkė. 16 metų gruodį reglamento 843 peržiūrėjimas apie e, saugumo sistemų koordinavimą buvo pasiūlytas komisijos. Iš tiesų, šiandieną buvo būtina patobulinti situaciją, pagerinti ją kalbant apie e, ES laisvą darbuotojų judėjimą, kadangi atsitiko toks paradoksas. Iš pradžių rinka buvo sukurta, kuri leidžia tą laisvą judėjimą, tačiau saugumo sistemos, e, draudimo sistemos skirtingos, todėl tampa pažeidžiamais darbuotojai. E, dėl teisų perkelimo, dėl kitų dalykų, dėl to ir buvo sugalvotas tas peržiūrėjimas. Mes daugiau negu metus dirbome parlamente ir atrodo, kad e, pasistumėjome trim punktais į priekį. Pirma, e, ir labai svarbu, tai yra e, taikomų teisės aktų sustiprinimas. Kitaip tariant, aiškinomės kokie teisės aktai taikomi komandiruotam darbuotojui, tačiau ne vien tik tais tai. Be to mes dar bandėme užsitikrinti, kad darbuotojas iš tiesų yra priskirtas kažkokiai tai e, draudimo sistemai ir naudojasi visomis savo teisėmis socialinį sistemą ir naudojasi visomis savo teisėmis. Taigi buvo trys mėnesiai iš ankstinio darbo, e, trys mėnesiai, kad, kad būtų užsitikrinta, prieš išsiunčiant tą darbuotoją, kad jisai nepraranda e, ir perima tas teises socialinio draudimo srityje ir, aišku, siekiant išvengti sukčiavimo atvejų. Dar vienas pasiūlymas buvo pasirinktas, o būtent iš ankstinis pranešimas, kai, iš ankst, kai įmonė praneša, kad siunčia savo darbuotoją į užsienio šalį. Šiandieną tai yra būtinas dalykas, kadangi mes žinome, jog labai nemažai darbuotojų, kurie yra siunčiami į e, kitą šalį ten net nežinomi ir negirdėti, kad, nes e, per tam tikrą laikotarpį tose šalyse jokio dokumento nereikia ir jokios kontrolės nėra. Man atrodo, kad tai yra labai didžiulis darbuotojų teisų pažeidimas, jų saugumo pažeidimas ir pažeidimas jų teisės būti priskirtiems prie e, draudimo sistemos. Dėl to ir buvo parašytas tas pranešimas. Kai kurios valstybės e, norėjo rinktis labai originalią sistemą, kai e, yra paimama tam tikras užstatas, bet darbuotojams paliekamas didesnis lankstumas kirsti sieną. E, socialinio teisingumo priemonės tos, tie, tų šešių mėnesių laikotarpis. Kaip galima įsivaizduoti, kad tik tris mėnesius galima tam darbuotojui suteikti tokį laikotarpį. Mūsų nuomonė šeši mėnesiai buvo geriau, todėl mes nusprendėme, kad pasienio darbuotojams, pasienio zonos darbuotojams um, siūlyti būtent tokią socialinio draudimo sistemą, kuri yra didžiulė, daug pažangesnė. Mes nebandome imituoti e, neban, sociali, e, populizmo ir nacionalizmo. E, negalvokite, kad kai kurie populistai tapo protingesniais už jūs. Liaukitės tokius e, e, parlamentinius ginčius, leiskite mums balsuoti, kad mes kitos kadencijos metu būtumėm stipresni. Taigi balsuokime pirmo svarsimo metu, o dėl ateities norėčiau pasakyti komisariai štai ką, beje, labai norėčiau padėkoti už darbą. Esu visiškai už tai, kad taryboje būtų peržiūrėti visi pasiūlymai, kad būtų nuimti bet kokie blokavimai E, mums būtų tai, e, darbuotojams Europos tai būtų didžiulė pažanga, galų gale jie kažkokiu būdu būtų apsaugoti nuo nacionalinio egoizmo. Dėkuoju pranešėjui, dabar žodis komisijos nariai Taisen, dėkuoju Jums už dalyvavimą mūsų posėdėje. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė pranešėjau, ponės ir ponai. Labai džiaugiuosi galėdama dalyvauti šiame posėdėje skirtame socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. Praėjus 15 metų po paskutinės peržiūros komisija e, pasiūlė šį būtiną modernizavimą. To reikia siekiant atliepti naujiems e, iššūkiams ir pasinaudoti galimybėmis socialinės e, apsaugos sistemoje, taip pat šeimos išmokų srityje, bei atsižvelgiant į komandiruojamų darbuotojų padėtį. Mes norime užtikrinti sąžiningas sąlygas darbuotojų laisvam judėjimui vidaus rinkoje. Norėčiau padėkoti pranešėjui Gijom Balas ir, parlament, ir kitiems parlamento nariams, kurie dalyvavo e, rengiant šį e, pranešimą ir gerinant mūsų darbuotojų socialinės sąlygas. E, vaiko priežiūros atostogų e, aspektai, teisių e, aiškesnis apibrėžimas, kuomet yra dirbama užsienyje, bei, bei kiti pavyzdžiai rodo, jog čia kalba sukasi apie mūsų piliečių kasdieninio gyvenimo pagerinimą bei sistemos modernizavimą. Aišku, Visuomet valstybėms narėms e, ir toliau reikės koordinuoti socialinės sistemas, tačiau dabar taisyklės bus aiškios ir lengviau gyvendinamos. Ir e, tai yra rim, rimta parama mūsų vidaus rinkos funkcionavimui, kad e, e ir, ir taisyklės, kurios yra dabar aiškesnės, yra teisingos ir vienodos e, visiems. Taip pat e, atsižvelgiama į e, priimančios e, valstybės e, padėtį bei kilmės valstybės padėtį ir užtikrinamas tinkamos e, sąlygos atsižvelgiant į mokesčių mokėtojų e, interesus bei socialinių sistemų interesus. Tas e, teisingumo principas taip pat reiškia, kad yra atsižvelgiama ir į įmonių e, interesus bei užtikrinamas laisvas judėjimas vienodomis sąlygomis visiems, ar tai būtų įmonės ar vartotojai. Tuo būdu yra veiksmingiau kovojama ir su piknaudžiavimu, ir sukčiavimu. Mes e, visuomet e, siekiame šių tikslų tarp institucinių darybų su taryba ir parlamentu metu, trilogų metu e, pasiektas susitarimas nebuvo patvirtintas taryboje, todėl kad nesusidarė pakankama dauguma tarp valstybių narių taryboje, tačiau aš manau, kad pasiektas rezultatas gali būti puikus pagrindas tolesniam darbui. Pone pirmininkė, pone pranešėjų, šešėliniai pranešėjai. Dabar e, Parlamentas gali e, susitarti pirmas varstymo metu šito klausimu bei atverti e, duris tolesniam procesui. Aš manau, kad tai yra puikiai proga, kurią reikia pasinaudoti, todėl kad to iš mūsų tikisi mūsų įmonės ir mūsų piliečiai. Dėkuoju poniai komisijos nariai. Dabar išklausysime politinių e, frakcijų atstovų pasisakymus. Dabar Melnos kortelės procedūros netaikysime. Ponas Šulc, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponius ir ponai. Mano nuomonė, socialinės saugos sistemų koordinavimo teisės aktas be nesvarbiausias. Pasistumėta jo pagalba daug stipriau kuriant Europą. Judumas, pagrindinė be ne Europos idėja, per ją, per šį teisės aktą įgyvendinimas. Atėjo laikas peržiūrėti teisės aktą, bet komisija savo siūlymą teikia pakankamai vėlai. Labai sudėtinga buvo per trumpą laiką pasiekti sąžiningą visiems rezultatą, reikėjo skubiai balsuoti e, komitete, trišalė dialogai, po to sekė labai sparčiai, taryba savo ruoštų nespėjo susitarti per trišalę dialogą, vis dėlto yra ir gerų dalykų pasiekta, ilgą laiką priežiūra suderinta, ilgalaikės komandiruotės su specialiomis išimtimis įgalinamos, tačiau yra ir prastų dalykų, man mažiau patinka mintis, kad e, komandiravimo metu reikia registruotis ir išsiregistruoti. Na, gal mintis ir gera, bet pagalvokime apie skaitmeninimą. Na, sakykime, jeigu stalių jūs pasisamdote ir kitoje valstybėje, tai jis jau komandiruotas ar ne. Buvo kalbėta apie išmoko eksportą arba pasienių darbuotojų teisę rinktis per trišalį dialogą kažką išspaudėme, bet mes ne dėl trišalio dialogo rezultatų balsuojame. Mes nusipelnėme geresnio teisės akto, naujos kadencijos parlamentas galėtų e, pagerinti teisės aktą, taigi po rinkimų, manau, susitartumėme dėl geresnio dokumento. E e Dabar socialistų ir demokratų vardu ponė Jongerijus. Ačiū, ponė pirmininkė, susitarimo paketas yra tiek geras, tiek blogas. Ir dėja mes esame priversti balsuoti prieš dokumentą, ne, ne prieš pačią mintį, ne prieš išmoko eksportą, bet prieš dabartinį dokumentą. Niderlandai e, pastaraisiais porą metų fiksuoja bent porą didelių sukčiavimo bylų susijusių su socialinėmis nedarbo išmokomis. Reikia užtikrinti, kad gautų teisę į išmokas tik tie, kas turi teisę. Išmokos kartais būna didelės, e, tai yra tam tikra paskata. Beje, čia mes nebeturime aktyvaus darbo paieškos pareigos, e, pareigos registruotis užimtumo tarnyboje. Ir čia gali prasidėti tikra eksporto karuselė. Sakykime, pusmečiui pasisamdo kažkokį darbuotoją, o kitą pusmetį jį atleidžia ir išsiunčia į gimtinę. Taigi negalima leisti, kad tai tęstųsi, jeigu mes norime darbuotojus apsaugoti nuo nedarbo. Turime galvoti apie visos sistemos solidarumą, o jo šiame pasiūlyme aš nematau. Dėkui. Dabar ECR frakcijos vardu ponė Stevens. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Kiekvienas sutarėme vieningai dėl to, kad reikia kovoti su socialiniu sukčiavimu. Atitinkamai kompetingos institucijos čia turėtų galėti daug geriau bendradarbiauti. Reikia užtikrinti minimalų išdirbtų dienų skaičių, kuris leistų gauti nedarbo išmoką. Visiškai logiška, kad E, ne belgai atvykę į Belgiją turi kažkiek dienų padirbėti, įnešti savo indėlį į mūsų socialinio draudimo sistemą ir tada jau gauna teisę į bedarbio išmoką. Todėl palaikau komisijos pasiūlymą 3 mėnesiai išdirbti iki teisės į bedarbo išmoką. Pusmetis būtų dar geriau. Tačiau mes turime visiškai priešingą pasiūlymą. Kairieji nori tokią prievolę pribuoti iki vienos dienos. Nesąmonių nesąmonė. nesąmonė kasamasi po mūsų socialinės sistemos tvirtumo pamatais. Taip pat norima užtikrinti galimybę bedarbiams išvykti ir kartu išsaugoti teisę į e, nedarbo išmoką. Tačiau kaip mes užtikrinsime, kad jie aktyviai ieškotų, da, ieškotųsi darbo? Čia yra e, sukčiavimui visi vartai atviri. Mes turime at, aktyvių įrodymų, kad iš kitą valstybę gimtinė išvykę piliečiai per trejus mėnesius darbo nesuranda. O kam jiems ieškoti, gaunant Belgijos e, ne, bedarbio išmoką, galime labai patogiai rytoj Europoje gyventi. Flandrija orientuojasi eksportą, tačiau socialinės išmokos neturi būti eksportuojamos. Taigi, be indėlio jokios išmokos. Ačiū dabar ponia Hargin. Dvi minutės, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mūsų atsakomybė yra užtikrinti, kad e, tas teisės aktas, kurį tvirtinsime rytoj, pagerintų dabartinę padėtį, kad e, tai padėtų mums identifikuoti problemas ir trūkumus ir kad leistų užtikrinti sąžiningą e, sąžiningas e, darbuotojų judėjimo taisyklės bei socialinė teisybė bei vienodas sąlygas visiems dalyviams. Tai e, yra tas tikslas, kurio Aldė nuomonė reikia siekti. Mes manome, kad pirminis komisijos e, pasiūlymas yra geras pagrindas siekiant pagerinti padėtį. Trilogo metu buvo pasiekta neblogų teigiamų rezultatų, tačiau jų nepatvirtino taryba. Čia kalba sukasi apie e, teisingumo teismo sprendimų nekodifikavimą, apie aspektus susijusius su sveikatos draudimu ir, ir panašiai. Mes manome, kad 13, 13 straipsnio turinys gali kelti daug problemų vairuotojams ir um, darbdaviams. Uh, Mes e, šiais aspektais pateikėme pakeitimų, kuriais siekiame, e, kad e, būtų išbrauktos tos nuostatos. Mes manome, kad tai skas siūlyma baigtųsi tuo, kad būtų sąlygų neužtikrintumas ir nebūtų pagerinamos socialinės darbuotojų sąlygos ir e, iškiltų problemų tarp vietinių darbuotojų ir kitų valstybių darbuotojų. Mes e, tuo būdu negalime e, paremti siūlomo teisės akto projekto. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams už jų konstruktyvų darbą. Mes visą laiką stengiamės pagerinti padėtį. Dėkuoju, ponė Cimer. Guė, frakcijos vardu, dvi minutės. Ponios ir ponai, klausausi kolego ir man atrodo, kad kai kas iš mano brangiųjų kolegų nesupranta, kodėl mes norime koordinuoti socialinės sistemas, įgyjamos teisės į išmokos ir mes norime, kad jos būtų pripažintos išvykus į kitą valstybę ir nieko daugiau, kai kas sako, kad galima gauti teisę išmoką tik tada, kai yra įmokama į tą sistemą, pamiršta apie šį principą. Socialinė sąjunga taps tik miražu. Galų gale, kolegos, išsakykite tiesą ir baikite čia e, kalbėti jums aktualius dalykus ir tokiais neteisingais argumentais pasiremdami pašalinti dokumentą iš darbo tvarkės, keisti galima dokumentą. Taip, tačiau nebalsuoti per šią kadenciją, atsisakyti mūsų siekių neturi nieko bendro su parlamento, parlamentinė demokratija. Toks e, palankiausių aspektų išrinkimas, višnaičių paieška kenkia mums visiems. Socialinių reikalų komitetas e, dauguma pasisakė už labai pažangę poziciją, apie tai diskutuokime, dėl to balsuokime. Mes kaip kairieji balsuojame už ilgesnį nedarbo išmokų eksportą. Šeši mėnesiai mes norime, kad neliktų spragų komandiruotų darbuotojų apsaugoje. Ir mes norime, kad priežiūros išmokos būtų koordinuojama kaip atskira išmokų rušis. Tuo pat metu dešiniai ekstremistai ir mm, dešinieji bando prastumti vaikų išmokų, vaikų pinigų indeksavimą. Esą e, būtų mokama mažiau, jeigu Vokietijos vaikas gyventų e, Rumunijoje, bet juk žmogus mokėjo išmokas, mokėjo mokesčius ir e, nusipelno jie gauti tai, ką sumokėjo. Mes prieš indeksavimą. Dėl socialinės lygybės. Kiekvienas es pilietis turi būti traktuojamas lygiai. Mes turime apginti savo piliečius. Negali būti antrarūšių europiečių. Tas galioja ir dėl nedarbo išmokų. Jeigu yra sumokėtos įmokos vienoje valstybėje, jos turi būti pripažįstamos kitoje. Ir tai yra svarbus argumentas už laisvą asmenų judėjimą. Ir paskutinis mano sakinys, turime pasirūpinti, kad visose valstybėse piliečiai ir pilietės turėtų teisingą prieigą prie socialinių sistemų. Dėkui. Dabar ponė Lamberant, žaliųjų frakcija, dvi su pusė minutės. Prašau, neviršykite jums skirto pasisakymo laiko. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirm, prieš 20 metų pradėjau dirbti šiame parlamente ir pirmasis teisės aktas, su kuriuo dirbau, tai buvo socialinių sistemų koordinavimo pilna peržiūra. Mes balsavome dėl reglamento e, paskutinėje tos kadencijos savaitę. Aš viliuosi, kad e, savo darbą parlamente baigsiu balsuojant dėl to paties dokumento, tačiau manau, kad dėje nepavyks, taryba susiskaldžiusi. Mes matome, kaip siauri politiniai interesai trukdo, žmonės bando prisidengti europiniu teisės aktu, kad išspręstų problemas nesusijusias su šiuo teisės aktu. Mano frakcija bando rūpintis piliečiai, kurie svarbiausia šiame tekste. Piliečiai nėra tik darbuotojai, studentai, šeimos nariai, vaikai, visi turi būti socialinės sistemos nariai ir turi būti gydami tarp valstybiniais atvejais. Pasisakome už tai, kad ilgalaikė priežiūra ir jos išmokos įtrauktos. Tuo pat metu tikime, kad didžioji dauguma piliečių ir darbuotojų yra sąžiningi ir pirmiausia nori apginti savo teisę į išmokas. Čia reikia teisingų ir paprastai vykdytinų, paprastų taisyklių, nes šios taisyklės padėtų kasdienėme gyvenime. Taip pat būtų naudinga efektyvus administravimas. Administracija turi reaguoti greitai, padėti piliečiams, o ne tapti biurokratiniu barjeru atstumiančiu piliečius. Taigi mes iš principo palaikytumėme e, komiteto pasiūlymą mūsų vienintelis pakeitimas dėl 197 ir mes čia prašome leidimo e, dėl trijų mėnesių, kai asmuo keliautis ir dirbantis skirtose valstybėse neprivalėtų visur registruotis, nes tai yra laiko gaišimas, našta tiek piliečiui, tiek administracijai dėl indeksacijos pakeitimo. Mes nepalaikome vaiko išmokų indeksavimo, visi nusipelno vienodo traktavimo, o tokia priemonė nebūtų taupanti, nors kai kurioms vyriausybėms tai skambėtų gražiai politiškai. Mes manome, kad pranešime sustiprinimą priežiūros galimybę valstybėse narėse, beje visuomet įmanoma sudaryti ir dvišalius susitarimus, Tai būtų daug prasmingiau nei bandyti per reglamentą išspręsti dvišalės problemas. Mūsų nuomonė komitete yra pasiektas geras pagrindas susitarimui, bei tai gali tapti gerų pagrindų, dėl kurio jau kitos kadencijos parlamentas dėrėsis. Ačiū. Pas Šulce paprašė žodžio. Jo nėra salėje. Jūs paprašėte žodžio, tačiau kokiu klausimu? Pone pirmininkė, ar negalima pasinaudoti melonosios kortelės procedūra? Pone pirmininkė, jūs pavėlavote 10 minučių, diskusijos vėluoja 10 minučių ir negalima melinosios kortelės procedūros naudotis. Jeigu būtų galima, tai aš ponė Simer mielai paklaučiau, apie kokius čia triukus kalbame, apie kokius prašymus tarsi slaptus, būtų gerai, jog išliktų narėms teisė užduoti klausimus pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ne visiškai supratau jūsų e, pasisakymą turinį. Dabar žodis ponui Koborne, FDD frakcijos vardu 3 minutės 30. Nėra salėje pono Koborno, tuomet ponė Mėlė ENF frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Dėl šio teksto mūsų frakcijos pozicija tokia, sakykime, apmastanti, kadangi tekstas yra labai senas E, jis leidžia žmonėms laisvai judėti po teritoriją ir jis, jo, jo pagrindu galima uh, kurti tokią bendradarbiavimo dvasę. Tekste yra patobulinimų, ypatingai kalbant apie saugumą, kuris yra suteikiamas pasienio darbuotojams ir šeimoms, kurių tėvai dirba skirtingose valstybėse. Mes taip pat norime, kad uh, E, šalis mokesčių e, e, surinkėja būtų ta pati šalis, kuri ir moka išmokas darbuotojui. Žinoma, to teksto atžvilgiu mes dar turime ir apgailestavimą vieną. O būtent dėl ilgalaikių lygų apibrėžimo. 70 procentų socialinio draudimo biudžeto e, tokios lygos apima daugelį Europos šalių. Bet mums taip pat tenka apgailestauti dėl to, kad e, pranešėjo tekste yra remiamasi vien tik tais e, ta jurisprudencija, kurią galima interpretuoti Dar noriu kreiptis į dešinę ir pasakyti, kad neturėjome galimybės. Ir beje, dėl to negalėjo e, pasibaigti tri trilogas, taigi mes neturėjome galimybės pasirūpinti iš ankstiniais leidimais. Taigi visiškai aišku, jog mes norime, kad tas tekstas praeitų, nes tai vis tik tais yra progresas, bet norime, kad tame tekste būtų sukliudyta e, nuostatos susijusios su iš ankstiniais leidimais. Sožnėts neprisijungusiai. Vieną minutę. Kiekvieną kartą prašome pinigų, e, kad tie, kurie dirbtų, dirba, duotų tiems, kurie nedirba, jeigu neduoda, tai yra nemoralu. E, mes matėme, kad šitame reglamente yra tam tikrų biurokratinių elementų, neaišku, kaip veikti vienoje šalyje, kaip veikti kitoje. E, aišku, tai yra laisvė mm, bet yra ir kontrolės, kontrolės įvairių elementų ir mm, kai, kai kurių netobulumų. Bet kokiu atveju tai yra e, geras dalykas, reikia žiūrėti, kad tas tekstas praeitų, kad nebūtų sukčiavimų. Sukčiavimo atveju mes matome, kaip žmonės kalba apie demokratiją ir matome, kad žmonės, žmonėms tas kalbėjimas nepriimtinas ir jie atsisuka į kitų. Dėkuoju. Dabar panas Kaza, e, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra E, svarbus teisės aktas, apie kurį šiandien diskutuojame. Poveikį pajus visi darbuotojai, tai sustiprins laisvą asmenų judėjimą. Siūlomi tikrai esminiai pakeitimai. Keičiamos e, ilgalaikės globos, priežiūros, nedarbo išmokų tvarka, komandiruotų darbuotojų tvarka. Tuo pat metu matome, kad išsiskiria pozicijos dėl šio dokumento, ar pavyks pasiekti užsibrieštų tikslų. Nežinau, reikia daugiau laiko. Negalutinis susitarimas patobulina situaciją, tačiau grėsmės, grėsmė išlieka, nes nėra ministrų taryboje daugumos. Negalima leisti savo klysti, mes turime užtikrinti, kad teisės aktais gerintume piliečių situaciją. Mes negalime pridaryti kliučių darbuotojams, darbdaviams ar savarankiškai dirbantiems asmenims. Aš žinau, kad pakeitimų pateikta yra tikrai daug. Balsuodami turime užtikrinti, kad pakeitimais pagerintume teisės aktą, kad naudą pajustų visi europiečiai. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui ir visiems šešėliniams pranešėjams. Nesutarėme visais klausimais, bet dirbome, stengiamės bei bandėme susitarti dėl konsensuso, kurį pasieksime, manau, vėliau. Mercedes, un minuto. Mercedes Bresa, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Be jokios abejonės reikalavimai, kurie e, skatina e, vienodas e, judėjimo taisyklės bei užtikrina socialinės apsaugos sistemų koordinavimo vienodas ir e, teisingas taisyklės yra geras e, dalykas, o visokios kliūtis, aišku, trukdo laisvam e, judėjimui Iki šiol šitos dalykus e, reglamentavo nacionalinis lygmuo, čia tik tai e, siūlomi koordinavimo pakeitimai, bet tai yra jau didelis žingsnis į priekį. Svarbus mums e, as, aspektai yra susiję su darbuotojais, kurie dirba ne vienoje e, valstybėje ir jie dabar e, galės nuspręsti, kur e, jie galės gauti išmokas. Taip pat mums svarbus aspektas yra pažeidžiamos asmenų e, grupės bei e, taisyklės, pagal kurias darbuotojai neturintis darbo galės gauti išmokas tuomet, kai ieško darbo kitose valstybėse. Tačiau, aišku, ne E, visos problemas buvo išspręstos ir dėl to yra gaila. Aš manau, kad e, jeigu būtų patvirtintas trilogų metu pasiektas susitarimas, e, būtų buvęs geras rezultatas, tačiau, kaip sakė komisijos narė, teks atidėti vėlesniam laikui. Tai panas Vistisen. Dėkuoju. Čia kalba sukasi apie socialinės išmokas Europoje. Ir tai yra susiję taip pat su tokiais klausimais, kurie kelia daug problemų, kaip socialinis dempingas. Ir ta siūloma sistema nereiškia, kad visi piliečiai turės vienodas e, teisės. Bus e, paprasčiausiai gerinamos sąlygos tų, kurie atvyksta iš kitų valstybių. Pavyzdžiui, Danijos. E, atveju vietinių darbuotojų sąlygos pablogės palyginus su kitų valstybių darbuotojų e, sąlygomis pas mus. Tuo tarpu, aš manau, mes turėtume suvienodinti sąlygas, o jeigu to negalime, tuomet turime užtikrinti išmokų indeksavimą, kad būtų teisingos ir e, vienodos sąlygos tiek kalbant apie išmokas, tiek apie kitas socialinės garantijas. Dėkuoju, ponė Toma. Pusantros minutės. Ačiū. Mes turime keturias pagrindės laisvės Europoje, viena iš jų judėjimo laisvė, ji lieks tik teorinė, jeigu nebus veiksmingo socialinių sistemų koordinavimo, galimybės perkelti išmokas, piliečiai keliauja į kitas valstybės, kad rastų darbą, tačiau čia jie gali prarasti įgytas socialinės teisės. Akivaizdu, kad e, daugiau būtų judėjimo, jeigu būtų geresnis koordinavimas su kaiminės e, šalies sistema, teisės aktas peržiūrimas, daug dirbo abu atsakingi parlamentiniai komitetai, tačiau galų gale nepavyko susitarti, kadangi išsiskyrė pozicijos taryboje. Be abejo, teks grįžti prie šio klausimo artimiausioje ateityje ir čia pabrėžčiau būtinybę e, išvengti diskriminavimo visų darbuotojų, tą diskriminuoti draudžia sutartis, rytų europiečiai turėtų gauti jiems priklausančias išmokas senosiuose valstybėse narėse, reikia galėti eksportuoti šeimos išmokas į vaiko gyvenamąją vietą, tačiau indeksavimas yra diskriminuojanti priemonė, diskriminuojanti ir biurokratinę naštą užkraunanti, negalėtume e, su tuo sutikti busimuosiuose e, pasiūlymuose dėl e, socialinių sistemų koordinavimo. Dabar ponė Kari, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Reikia atsakyti į esminį klausimą, kiek daug gali kištis sąjunga į nacionalinės socialinės sistemas. Valstybės narės e, pasižymi dideliais skirtumais tarpusavėje ir vienur, kas gerai, gali nuremti didelę katastrofą kitur. E, mes negalime kenkti galiuojančioms sistem, veikiančioms sistemoms, o dabartinis pasiūlymas kelia grėsmę Danijos e, bedarbio išmokų sistemai. Ji grindžiama solidarumu tarp dirbančių ir nedirbančiųjo o vos tik po vienos e, dienos suteikti teisę gauti bedarbio išmokas ir po to e, išsivežti jas šešiems mėnesiams į užsienį, tai yra atviros duris socialiniam dempingui. Tai bus katastrofa. Ar gali ES kištis į nedarbo išmokų sistemą? Sakyčiau, ne. Dabar ponė, ponė Rantke Prašom pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, Brexito drama prasidėjo prieš trejata metų referendumu. Dešimtmečius iki to buvo e, kurstomas nuotaikos prieš ES, prieš ES piliečius gyvenančius Junktinėje karalystėje labai dažnai čia buvo remiamasi ir vaikų išmokų indeksacija. Kuo tai siejasi socialiniu teisingumu Junktinėje karalystėje? Ogi nieko, tai tiesiog nuodija viešąją erdvę, suskaldo visuomenį. Aš aiškiai pasakysiu, vaikų išmokų indeksavimas neįspręstų ne vienos socialinės nelygybės problemos niekur Europoje, taip pat neįspręs ir Junktinėje karalystėje. Tiesiog uh, bus daugiau biurokratijos, mažiau teisingumo atitinkamai. Jeigu mes norime suvienytos ir sąžiningos Europos, turime atmesti vaikų išmokų indeksaciją. Taip pat turime suvokti, kad turime daug daugiau padaryti, kovodami už socialinį teisingumą Europoje. Labiausiai uh, nuo socialinių išmokų uh, priklausant Junktinės karalystės regionai balsavo gausiausia už tai, kad pasitrauktų. Negalima leisti, jog piliečiai būtų supriešinami. Turime sukurti e, vis. E, turime išvengti bet kokių prielaidų pas, breksito pasikartojimui, bet kur Europoje mes dabar turime tikrai sprokstamąjį mišinį. Jeigu norime išsaugoti europinį projektą, turime elgtis socialiai atsakingai, užtikrinti teisingą socialinių sistemų koordinavimą, kuris yra būtinas mūsų sėkmingai ateičiai. Dėkui. Next... Ačiū. Dabar pusantros minutės ponė Jezloveskas. Prašau. Ponieważ dalszymi negocjacjami zajmie się nowym parlament, chciałabym zaapelować do nowych posłów o rozwagę. Aš norėčiau kreiptis į naujosius parlamentarus, kadangi turime garantuoti tokias pačias teises vienoje ir kitoje šalyje darbuotojams ir mm, užsitikrinti kad e, teisės bus visur vienodai. Taigi tas perkelimo e, terminas turėtų būti ne 3, o 6 mėnesiai, taip pat yra labai svarbus pasienio darbuotojų klausimas. Taip negali būti, kad e, naujasis indeksavimas būtų nukreiptas prieš šeimas. Aišku, yra tam tikrų pasikeitimų, kai kurios įmonės teikia tarp, tai, tarptautinės paslaugas Atsiprašau, ponė, kalbėkite lėčiau, sako pirmininkas, kadangi vertėjams neįmanoma dirbti. Labai svarbus socialinės fragmentacijos klausimas. Mes turime užtikrinti, kad e, ten, kur yra mokamos e, išmokos, ten turėtų būti žmogus ir draudžiamas. Uh, Labai svarbu, kad turėtumėm omenyje 13 straipsnį 837 reglamentų. Ten yra kalbama apie žmonės, kurie dirba dviejose valstybėse narėse, pavyzdžiui, vairuotojai. Kodėl? E, nes tie žmonės turi būti draudžiami savo gyvenamojoje šalyje. E, tikėkimės, kad visus netobulumus galės išspręsti naujos kadencijos parlamentas. Dėkoju, labai ačiū už atliktą darbą, ačiū už pasiūlymą, taip pat ačiū už, ta, už tai, kaip jūs gynėte šias e, idėjas dėl e, indeksavimo pašalpos vaikams. Norėčiau papasakoti, kokia situacija Austrija, kad paaiškintumėte, kokia situacija Austrijoje. Dar norėčiau konstatuoti, kad šiuose diskusijose kai kurie kolegos, kurie save vadina kairiaisiais, pamiršta, kad prieš keletą metų e, parlamente buvo socialinis dempingas, buvo atliekamas toks pats darbas ir buvo pasisakoma už, ta, pa, už tokias pačias išmokas už tą patį darbą visoje Europoje. Šis pranešimas yra kompromisinis pranešimas, tačiau jis e, šiek tiek dar turi trūkumų, bet kokiu atveju jį reikia patvirtinti. Pone Tomašic, dėkoju. Mm, darbuotojų mobilumas kelia problemų e, pasienio darbuotojams, tam, kad galima būtų nepažeidinėti jų teisų, valstybės narės turi geriau bendrauti tarpusavyje ir geriau turime harmonizuoti nacionalinės e, teisės sistemas. Suprantu, kad galima būtų čia viską e, pasiekti ir geresnių rezultatų. Sistema temos socialinio draudimo turi likti valstybių narių kompetencijoje ir darbuotojai turi būti draudžiami savo gyvenamojoje šalyje. E, jie neturi nutrūkti darbuotojų teisė į išmokas, jeigu pervažiuoja dirbti iš vienos šalies į kitą. Su, labai sudėtingi šitie sprendimai. E, kol kas dabar vien tik tais matau, kad iš tokius tik tais daug visokių teisinių nesutarimų. Ponas Luka Garts. Mes manome, kad uh, sąlygos visiems darbuotojams turi būti lygios. E, su šiuo teisės aktu labai sunku pasiekti šį tikslą. Anksčiau e, egzistavęs teisės e, aktas neužtikrina teisinio užtikrintumo. Tie pasiūlymai, už kuriuos mes pasisakome, kurių mes norėjome uh, nebuvo dėja e, įtvirtinti galutinėme tekste. Tad e, mums dabar labiau patinka pirminis komisijos pasiūlymas ir e, aš manau, kad už tokį tekstą mes turėtume balsuoti. Dėkuoju, ponė Kūneva. Ačiū, ačiū pirmininkė. Kiekvienoje valstybėje narėje. Tai taisyklės skiriasi, kalbant apie socialinį draudimą, apie socialinės ar šeimos išmokas, apie tėvystės ar motinystės atostogas ir panašiai. Tačiau kokias beturėtumėm teisės, problemos yra didžiulės. Kelkime klausimą, ar norime naujos Europos, ar norime mm, E, darbuotojų judumo, ar norime, kad būtų ar nebūtų diskriminacija tarp graikų ir e, danų darbuotojų, kai jie keičia gyvenamąją vietą. Šį pasiūlymą turi paremti parlamentarai, mes turime kurti ir tik tais tokiu būdu galėsime sukurti naują sistemą, E, kad Europa tikrai būtų, tarnautų visiems. Dėkoju, ponė Lopė Fontanie. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos institucijos turi ir toliau dirbti ir palengvinti darbuotojų e, judumą e, bei turime užtikrinti darbuotojų teises. Labai gaila, kad kvalifikuota dauguma taryboje uh, nubalsavo prieš pasiūlymą, nors čia yra labai teigiamų dalykų, kaip teisų perkelimas, kuris palengvintų darbo paieškas, e, išmokas Europoje e, arba ilgalaikės išmokas ir e, vienodą traktavimą bei išmokas vaikams. Įvairios specifikos e, turi būti apibrėžiamos. E, beje, pabaigai norėčiau pasakyti, kad tai yra mano paskutinis pasisakymas. Norėčiau padėkoti už visus šiuos dešimt mečių, metų. Labai daug dirbome, su įvairiomis frakcijomis bendravome. Visą tai le, man e, leido dar užimtumo komitete. E, įdėti daug pastangų bei pasitarnauti Europos piliečiams. Aš norėčiau, kad ta santvarvė tarp visų vyrautų ir kitoje kadencijoje. Tas tikrai reikalinga, jeigu norime e, žengti į priekį. Ačiū visiems ir ačiū Jums, ponė komisarė. Dėkoju Jums, ponė, už pasisakymą. Aš esu įsitikinusi, kad e, žmonės susipažins su parlamento darbu. Ponas Dečian, ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, šiandien galėjome, būtų galėję tęsti tą sėkmės istoriją, kuri prasidėjo komandiravimo direktyva vienodos socialinės teisės visoje Europoje. Būtent tai turėtų būti kiekvieno, kuris sakos esas europiečių tikslas pono Balašo pasiūlymas teisingai sako, ne tik vidaus rinka, ne tik judėjimo laisvė, bet ir socialinės teisės yra Europos dalis. E, pono Balašo siūlomos socialinės teisės yra labai svarbios žmonių judumui, pagalbai žmonėms nedarbo išmoko eksportas, vaikų išmoko eksportas yra e, dažnai paaišomi juodžiausiamis spalvomis, tai nepagrista, tai tai yra nacionalistinė propaganda, nes tokių sukčiavimų tikrai nėra ir nebus tūkstančių tūkstančiai. Aš e, ir toliau kovosiu už socialinių sistemų reformą, esu prieš supriešinimą rytų su vakarais, šiaurės su pietumis. Tai yra socialis, tai yra nacionalistų žaidimėlė ir mes neturime jį žaisti. Dabar ponės Vanden Kandelarė, viena minutė. Ačiū. Mes diskutuojame apie socialinės sistemas, tačiau reikia galvoti ir apie Europos nedarbo agentūrą. Ja reikia e, tobulinti ir užtikrinti, kad toje pačioje vietoje dirbantis visi gautų vienodą atlyginimą, vienodas teisės, reikia leisti subalansuoti žmonėms darbą ir laisvalaikį, čia turi Europa parodyti savo žmogišką veidą. Tačiau mes matome, kaip e, techninis dalykas tapo tikros sprokstamų užtaisų žiniasklaidoje, kas turi nuspręsti, kokia e, valstybė atsakinga už socialinių išmokų mokėjimą. Labai dažnai iki šiol žmonės tiesiog nepatekdavo į socialinę apsaugą ir jeigu 20 metų belgas pradirbo Vokietijoje, praranda darbą, jis negauna išmokos nei Vokietijoje, nei Belgijoje. Tai negali tęstis. Aš aišku atkreipiu dėmesį ypatingą Belgijos situaciją, bet tai nėra unikalus atvejis ir tikrai nesuprantu, kad nedarbo išmokos vos vieną mėnesį turėtų būti mokomas, nes, bet iš kitos pusės dirbti tik vieną mėnesį vėlgi nėra pakankamo ryšio su e, darbo rinka. Ir nors tokių keliaujančiųjų ar sukčiavimo atveju yra labai nedaug, vos pora šimtų, bet labai dažnai tuo prisidengama e, kurstant nepasitenkinimą. Dabar ponas Kristinsen, prašom. Ačiū. Mums reikia labai aiškių taisyklių, kurios užtikrintų jų keliaujančių darbuotojų apsaugą. Mums reikia subalansuoti teisės ir pareigas. Deja, to nėra pasiūlyme ir diskriminuojami piliečiai, vietos piliečiai, lyginant su atvykstančiais darbuotojais. Mes turime suvokti, kad labai svarbus ryšys su darbo rinka, tačiau jeigu tik vieną dieną ar trumpai yra dirbama, koks, iš kur tas ryšys, manyčiau, kad reikia čia e, stipresnio ryšio ir ilgesnio laikotarpio, sakyčiau, 3, 3 mėnesiai, po kurių įgyjama teisė į išmokas, išmoko eksportas Čia būtų paveikto daug sričių labai neigiamai, nėra įrodymų, kad darbo išmokų eksporto trukmė ar ilgesnė trukmė užtikrintų didesnį užimtumą. Reikia apsiriboti trimis mėnesiais ir dėl laisvo pasienio darbuotojų pasirinkimo tuo aš netikiu, mums reikia daugiau ir iškesnių taisyklių. Dėkui. Minutes, Dabar Ponas Leinars, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Vis daugiau europiečių gyvena vienoje valstybėje, dirba kitoje, negimtojoje. Šie žmonės turi būti apsaugoti socialinėje sistemoje. Jie negali eh, nukentėti vien dėl to, kad peržengė sieną. Aš kalbu čia apie Limburgą, mano gimtai, ir čia mums yra svarbu, gyvybiškai svarbu ir e, dėl nepakankamos apsaugos reiks balsuoti prieš šį pasiūlymą. Nedarbo išmokos yra svarbos, svarbios. Tuo pat metu e, darbą praradę žmonės turi kuo greičiau grįžti į darbą, nes tai naudinga tiek jiems patiems, tiek visuomeniai. Naudinga kiekvienam iš mūsų. Reikia sukurti paskatas, kurios užtikrintų aktyvę darbo paiešką, tačiau kai yra nedarbo išmokos eksportuojamas, tų paskatų nelieka. Mes Niderlanduose eksportuojame per metus kažkur 4 tūkstančius nedarbo išmokų ir iš jų tik 0,6 procentai suranda e, nedarbą išmokų mokėjimo laikotarpį. Vos 0,6 procento nuo 4 tūkstančių. Siubingai mažas skaičius. Ir tai kenkia mūsų socialiniam solidarumui, socialinių sistemų tvarumui ir panaikino socialinio teisingumo e, jausmą mūsų visuomenėje. O jeigu mes padvigubinsime socialinių X, e, išmokų eksportą be paskatų darbo paieškai, tai būtų nepriimtina ir nepagrista CDA. Dėkui. Ačiū. Dabar, ponia Arena, minutė. Dėkoju. Pagrindinės laisvės e, yra toks dalykas, kuris yra paremtas taisyklėmis, tame tarpe ir laisvas judumas. Viena iš tų taisyklių yra socialinės apsaugos taisyklė, nes Europa yra socialinės apsaugos taisyklė, tačiau dar yra tokia taisyklė, kuri e, reglamentuoja nelegalią, nelojalią konkurenciją, nesažininką konkurenciją. E, aišku, tas pranešimas aišku, ne, netobulas, turime dar e, e, gerinti darbuotojų situaciją Europos Sąjunga, Sąjungoje, kovoti su sukčiavimu ir turime padėti ne tiems bedarbiams, kurie nenori dirbti, o tiems darbuotojams, kurie nėra apsaugoti Europoje. Taigi mes prieš ne E, sąžiningą konkurenciją. Mes turime prieš ją kovoti, dėl to turime paremti šį pasiūlymą. E, e, tai yra Europos, par, Europos sąjungos poziciją atspindintis pranešimas, o, tai, o ne kažkokių tai atskirų valstybių savanaudiškų. Pone Ribeiro, dėkoju. Aš norėčiau apibendrinti šios kadencijos darbus. Mes matome iš pranešimo, e, kad remiame socialinį modelį, kuris mus išskiria pasaulyje. Mes norime garantuoti darbuotojams e, jų teises, geriau e, užtikrinti teise, e, teises ir sanglaudą visoje, visose srityse, kad Europa savo įvairovės dėka galėtų plėsti savo piliečių galimybės. Ir mes turime kovoti taip, kad e, e, išryškintume piliečių tvirtybę ir kad e, nepasinaudotumėm jų silpnybėmis. Mes norime, kad valstybės narės, kurios naudoja e, e, pigę darbo jėgą, e, prisimtų atsakomybę tų darbuotojų ir jų šeimų atžvilgių. Mes norime, kad išmokos būtų mokomos, mokamos tose valstybėse narėse, kuriuose darbuotojai dirbo. Dėl Taip užtikrinsime, kad darbuotojai, kurie yra atvykę ir dirba vienoje šalyje, e, kažkurio tai šalyje gauna tas pačias teisės, kaip ir tos šalies piliečiai. Man tenka didelė garbė atstovauti Portugalijai labiau socialinę linkmę nukreiptoje Europoje. We worked so well together on the Agriculture Committee, so I wish you well for the future. Puikiai dirbome Žemės ūkio komitete, linkiu Jums sėkmės, kolegė ponė Smolkova, prašau. Dėkuoju šiuo e, teisės aktu siekiame atsižvelgti į judančius darbuotojus, kurių yra daug ir ypač tos, kurie e, dirba keliose e, valstybėse. Būtinybė koordinuoti socialinės sistemas yra būtinas dalykas, turi būti mažinama biurokratija bei turi būti maksimaliai apsaugomi E, darbuotojai. Padėtis turi būti gerinama ir toliau ir kiekvienam darbuotojui e, turi būti garantuojamas vienodos teisės visoje ES. Koordinavimas taip pat e, turi būti aptariamas e, ir to, dar ir todėl, kad e, kai kurios e, valstybės narės taiko tokius principus, kurie yra diskriminaciniai ir kurie pažeidžia ES E, taisyklės. Pavyzdžiui, Austrija būtų paminėtina šiame kontekste dėl šeimos išmokų. Ponas Mamikins, dėkoju ponė pirmininkė, mėly kolegos, komisijos narė. Judumo didinimas reiškia, jog socialinės teisės turi būti geriau apsaugomas. Tačiau e, žinome, kad e, taryboje kol kas nėra valstybių daugumos pasisakančių už šitas naujas taisyklės. Daugeliu atveju išmokos e, yra toks aspektas, kuris e, labai reikšmingas mūsų piliečiams. Indeksavimas yra toks, jog uh, Valstybių narių socialinio draudimo sistemos konkuruoja tarpusavyje. Valstybės e, narės pačios e, turi priimti sprendimus šitais klausimais ir e, panaikinti bet kokią diskriminaciją. Ponas Kuman, 3 minutės 30 sekundžių. Dėkuoju, ponė pirmininkė, malonu Jūs matyti vėl. Ši diskusija yra labai įdomi, tačiau labai e, pavojingas dalykas taip pat. E, Junktinės karalystės e, socialinės apsaugos sistema remiasi kitokiais principais negu kontinento e, sistema. Mūsų sistema remiasi poreikiu. E, būtent e, todėl tiek daug migrantų iš Kali nori patekti į Jungtinę karalystę. Taip yra todėl, kad mūsų e, socialinės rūpybos sistema yra atviresnė naujai atvykstantiems e, darbuotojams. Na, jūs manote, kad jūsų sistema yra geresnė, tačiau abi e, sistemos tarpusavėje yra nesuderinamos. Ir Jungtinės karalystės sistemos keitimas gali sužlugdyti apskritai mūsų sistemą. Būtent dėl to mes ir balsavome už breksitą. Mes e, esame sunerime, kad e, mūsų socialinės e, sistemos kokybė gali nukentėti, jog ta sistema gali žlugti.